Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je zahájen. Labas rytas, ponios ir ponai. Mėly kolegos, pradėjome šiandienos posėdį. Pirmasis mūsų darbų tvarkės klausimas Vincent Pejun. Parengtas pranešimas Viduržėmė jūros regiono valstybių sąjunga žodis. Ponų pranešėjai keturioms minutėms. voudrais commencer par remercier euh, très chaleureusement. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie mano pranešimo rengimo. Tai tikrai buvo mūsų bendras darbas. Parengiau 28 kompromisus. Jie yeah šio pranešimo strateginės vizijos tikrai nesusilpnino, bet ją praturtino. Norėčiau padėkoti Marijotai Janaku iš EPP, ponė Fliotar iš taip pat ir nuomonės, autoriai, poniai Šarnės ir Pažavela. Mums svarbu štai kas. Norime parodyti, jog šis klausimas yra strateginės svarbus Europai. Norime parodyti ne tik, kad e, pietums mūsų reikia, tačiau kad ir mums šiais sunkiais krizės metais reikia pietų šalių. Mes turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvę, ypač jeigu norime už užsitikrinti daugia poliario pasaulio tvarų augimą. Tam tikrui mums reikia pietų valstybių. Be to, Europa turėtų kovoti už tai, jog Viduržėmė jūros regiono valstybių sąjunga taptų gerovės ir taikos erdvė. Aš 80 milijonų jos gyventojų. Mes kalbame apie ekonominius, demografinius, geopolitinius aspektus bei socialinės ir kultūrinės ypatybės. Jos tiesiog verčia mus bendradarbiauti su kita viduržėmė jūros pakrantė. Mes turime bendrą civilizacinę patirtį. EP suvokia, kaip bus nelengva sukurti viduržėmė jūros regiono valstybių sąjungą, jie jau egzistuoja keletą metų, tačiau tai kol kas neišsprendžia ten siautėjančių konfliktų, bet e, šios sąjungos tikslas yra labai konkrečių projektų įgyvendinimas, šiaurės ir pietų bendradarbiavimas, bendras sprendimų prieimimas, galimybės prie vieno stalo susodinti izraeliečius ir palestiniečius. Toks e, buvo mūsų svarbiausias tikslas ir šios sąjungos sukūrimo tikslas. Žinoma, negalime tikėtis, kad viduržymė jūros regionų valstybių sąjunga išspręs visus e, tikslus pasieks iš karto. Reikia susitelkti ties tam tikrais prioritetais. Maničiau, kad antrasis e, birželio 7 dieną vyksiantis e, viršūnių susitikimas Barcelonoje e, sulauktų iš mūsų labai aiškios žinios. Mes norime, kad šis viršūnių susitikimas baigtųsi sėkmingai. Mes nubrėžėme kelius, kuriais mūsų nuomonė šiandien būtina keliauti. Reikia panaikinti dalį kliūčių, o tarp tų kliūčių yra mm, sudėtinga ekonominė e, situacija, sudėtinga finansinė mm, situacija. Mes norime mm, tinkamai atsakyti į naujausius iššūkius, ypač finansų srityje, atsižvelgiant į 7-13 metų finansinę perspektyvę. Be to e, norime didinti Viduržėmio jūros regiono valstybių sąjungos svarbą, kad tie šeši didieji projektai būtų tikrai įgyvendinti. Norime gerinti ekonominę ir teisinę aplinką, norime e, didinti pietų-pietų integraciją, sukurti naują politinę realybę. Būtent dėl to mes taip siekiame vystyti kultūrinius projektus, stiprinti žmogaus ir ypač moters teisės. Maničiau, Europa turi žvelgti plačiai. Turime nebijoti prisimti atsakomybės. Ačiū. Merci, merci, Pejon. Nyní komisař File, prosím. Ačiū. Dėkuoju, pane Pejon. Komisijos narys Fiule, prašau. Děkuji, pane předsedající. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimieji parlamento nariai, džiaugiuosi galėdamas šiandien su jumis pašnekėti apie Viduržmė jūros regiono valstybių sąjungą ir apie pono Pejono parengtą pranešimą. Šis Europos parlamento indėlis yra labai savalaikis, nes jame kalbama apie tuos iššūkius, kurie iškyla Vidaržymės sąjungos regionų valstybių sąjungai šiais krizės laikais. Dėkoju, ponas Pionai, už jūsų padarytą įžangą. Dabar, kai įsigalėjo Lisabono sutartis, ES turi sustiprintą institucinę sąrangą ir gali veiksmingiau veikti pasaulyje. Tuo pat metu daugelis viduržėme jūros valstybių nusistatė ambicingą ekonominių reformų darbo tvarkę, o Europos kaiminystės politika keičia santykius e, tarp ES ir e, jos kaiminių viduržėme jūros regione. Tie santykiai pastaruoju metu suintensyvėjo, smarkiai padidėjo prekyba, Prie to prisidėjo ir reguliavimo suvienodinimas. ES prisideda prie savo partnerių reformų proceso. To mes pasiekėme savo dvišaliuose santykiuose. Tačiau Viduržėmio jūros regionas yra tam tikras dvišalių santykių tinklas tarp atskirų ES ir Viduržėmio jūros šalių. Ir tą tinklą reikia sustiprinti, sukuriant tikrai regioninę ekonominę erdvę. Regioninė integracija gali lygiai taip pat smarkiai prisidėti prie augimo, kaip ir nacionalinės pastangos. Ji gali padėti sumažinti skirtumus tarp viduržėmio jūros kaimynių ir padėti skleisti mūsų bendras vertybės pietų, pietų integracija ir tarp regioninė integravimo e, projektai, tokie kaip Agadyro laisvos prekybos susitarimas. Kiekvienais metais e, prisideda prie 5 milijonų naujų darbo vietų sukūrimo. E, Viduržėme jūros regiono valstybių sąjungos e, iniciatyva kuri buvo paskelbta Paryžyje reiškia, kad kadangi organizacijoje bus pirmininkaujama iš abiejų pusių ir bus e, sukurtas vienas techninis sekretariatas, reiškia, kad ji galės veikti sėkmingai. Jūs kaip tikriausiai žinote, kad integracijos procesas dėl konfliktų vidurio rytuose yra šiek tiek sulėtėjęs, bet dabar kai prasidėjo naujas darybų etapas tarp Izraelio ir palestiniečių vadovybės, e, atmosfera gali pasidaryti palankesnė bendradarbiavimui. Didelių globalių iššūkių kontekste e, tarptautinės ekonomikos ir finansų krizės akivaizdoje, saugumo problemų kontekste Viduržymė jūros valstybių sąjunga gali prisidėti prie šių problemų sprendimo. Taip pat galima bus apibendrinti tai, kas yra šioje partnerystėje pasiekta nuo 2008 metų Liepos mėnesio. Siekiama sukurti taikos stabilumo ir klėstėjimo zoną Viduržėmio jūros regione. Ta partnerystė taip pat e, turi pažvelgti į sąjungos ateitį, į tai, ką galima praktiškai pasiekti gyvendinant projektus, kuriant darbo vietas ir ekonom, užtikrintant ekonomikos augimą. Jaunos kartos atstovai reikalauja daugiau darbo vietų, daugiau galimybių, daugiau galimybės būti atstovaujamiems, e, geresnių E, švietimo sąlygų, galimybių plačiai keliauti. Ir iš tikrųjų, e, būtent jie turi gauti daugiausia naudos e, iš mūsų bendrų projektų. Prieiga prie vandens, prie energetikos šaltinių, civilinių gebėjimų stiprinimas, visą tai atitinka visų mūsų interesus. Sąjungoje turime svilti dėmesį į žmonės, verslininkus, universitetus ir visų pirma į jaunus e, žmonės, į, e, kurie yra piliečių visuomenės e, centre. Mes turime sustelti ties rinktų atstovų įtraukimą į procesą. Todėl komisija mano, kad gyvybinga uh, E, parlamentinė dimencija sustiprina tos partnerystės legitimumą. E, parlamentinės asamblėjos vaidmuo turi toliau stiprinamas, geriau reikia jai bendradarbiauti su e, kitomis partnerystės institucijomis. Mes žinome, kad e, e tos sąjungos e, nauda geriausiai bus įvertinta e, žiūrint, kokiu rezultatu pasiekė konkretus projektai keliams tiesti, uostams tobulinti. E, dar viena e, potenciali investicijų sritis yra saulės energetikos projektai. Jeigu norime išnaudoti visą tą potencialą, mums reikia kad privatus sektorius, pagrindinės finansinės institucijos dirbtų ranka rankon. Tam mums reikia vieno katalizatoriaus, tai yra sąjungos e, bendrojo sekretoriato. Pagaliau mums pavyko priimti ir patvirtinti sekretoriato teisinį statutą, paskirti personalą ir surasti lėšų sekretoriatui funkcionuoti. Mūsų santykių centre yra mūsų noras skatinti saugumą, augimą ir regiono stabilumą. Mes taip pat esame įsitikinę, kad dalyvaujame dar ambicingesnėme projekte, kurio tikslas yra sukurti e, taikos regioną ir įtvirtinti mūsų bendras vertybės. Aš esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas, valstybių narių parlamentai ir mūsų partnerių parlamentai prisidės prie šio proceso ir kad Viduržymė jūros parlamentinė asamblėja prie to taip pat prisidės. E, ačiū komisarai, dabar ponia Desanis. Labai ačiū. Barcelonos aukščiausio lygio susitik veikimo e, ateitis neaiški, Izraelio-Palestinos konfliktas yra problema, tačiau Viduržėmio jūros e, sąjunga yra vienintelis būdas atinti ryšius tarp pietų ir šiaurės. Mums reikia e, kuo daugiau sudaryti ekonominių, kultūrinių mainų programų, Reikia taip pat įtraukti kiek galima daugiau žmonių į mūsų bendrus e, veiksmus, taip pat skatinti viešasias privačias investicijas. Europos komisija turėtų daugiau čia daryti ir sustiprinti savo kaip investicijų skatintojos vaidmenį. Reikia e, taip pat kalbėti apie liberalizacijos procesą. E, Agadyro susitarimą reikia išplėsti, kad būtų galima. E, atsižvelgti į priekybos e, mainų dalykus, reikia užtikrinti maisto suverenumo dalykus ir dar labai svarbus dalykai yra energetikos e, e, dalykai. Nežiūrint visų problemų ir galbūt dėl visų problemų Turime veikti dar greičiau, pradėdami ar iš naujo įsiubuodami Viduržėmio jūros sąjungą. Ačiū dabar, ponė Cavela. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešime dėl Viduržėmio jūros regiono valstybių sąjungos ir e, bendrosios rinkos e, konstatavome, kad būtina sukurti bendrą infrastruktūrą. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į dabartinę e, finansinę ir ekonominę krizę, kuri nepalaujamai stiprėja. Visą tai liudyje, kad būtina didinti sanglaudą ypač pietų kryptimi. Neturėtume to pamiršti galvodami apie tolesnį vystimąsi. Mano nuomonėje ypatinga dėmesį skiriu ateičiai ir šio regiono ateities perspektyvoms. Mm, aš negalvoju taip į galimus pelnus, Manau, reikia daugiau galvoti apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai gali būti svarbi ekonomikos šaka viduržėmio jūros valstybėm. Manyčiau, kad e, ES energetikos politika, ypač Šiaurės Europoje, yra labai gerai struktūruota, tačiau pietuose, ypač politinėje plotmėje, yra dar labiau labai didelių trūkumų. Dabar frakcijų atstovai ponė Janaku EPP vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Pejon, kitų komitetų pranešėjams už jų pranešimus ir nuomonės. Viduržymė jūros regiono valstybių sąjungos pranešimas e, susitelkė ties labai konkrečiais tikslais ir uh, šių tikslai, šie tikslai gali duoti labai svarių rezultatų. Mes e, nuolat kažko panašaus reikalavome parlamente, būtent numatyti konkretų biudžetą finansinėje perspektyvoje. Tai turėtų padėti mm, sąjungos e, sekretoriatui dirbančiam Barcelonoje, taip pat iš, išspręsti esamus konfliktus bei padėti gerinti uh, E, žmogaus teisų situaciją, didinti priekybinius mainus, žmonių, žmonių gerovę, moterų teisės ir panašiai. Žinoma, e, tenka apgailestauti, kad nėra pirmininkaujančios Ispanijos. Aš tikėjausi, kad Ispanija turėjo dominti viduržėmė jūros regionų valstybių sąjungą. E, keista, kad jos nėra, nes e, turėtų būti įdomu pirmininkaučia valstybė išklausyti tai, ką mes čia šiandien kalbame. Mes kalbame apie tam tikrų sunkumų įveikimą. Norime pagerinti programų vykdymą. Praeitie jos nebuvo taip jau sėkmingai vykdomos. Taip pat norime gerinti Izraelio ir Palestinos santykius. Manyčiau, Viduržėmio jūros valstybių sąjunga gali padėti prie šio konflikto sprendimo per sekretoriatą, per aukštų pareigūnų susitikimus, gal pavyks sumažinti konflikto intensyvumą. Norime, jog e, toliau vystytųsi ši sąjunga. Taip pat norime perduoti žinia, kad būtina vystytis demokratiškai, kurti pilietinę visuomenę, užtikrinti lygias moterų ir vyrų teisės Šiaurės Afrikoje. Ačiū dabar, ponas Objau. Eh, Pirmininkė, pranešime man daug kas labai patinka ir norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Pejon. Jo pranešimas yra labai tikslus, konkretus Labai būtų malonu, kad tie tikslus dalykai pavirstų realybę viduržėmio jūros sąjungoje, nes dabar galime pasakyti, kad atrodo, jog ši sąjunga neveikia taip, kaip turėtų. Aišku, Birželio 7 Barcelonoje susitiks valstybių vadovai ir reikia tikėtis, kad jie susitars dėl konkrečių prioritetų, kurie yra išdėstyti Pejon pranešime. Dėl politinio konteksto. Viduržėmio jūros sąjunga negali būti paralyžiuota konflikto artimuosiuose rytuose, bet tuo pačiu metu mes negalime apsimesti, kad problemų ten nėra. Reikia pabandyti įnešti pozityvių elementų, kai tik tai tai įmanoma. Antras dalykas, turime pasiūlyti protingus, profesionaliai parengtus projektus ir siekti, kad jie būtų įgyvendinti. Trečia, turime pabandyti rasti išteklių ir mm, finansavimo, kad būtų galima įgyvendinti tuos projektus. Taip pat reikia e, plėtoti gerus ryšius, įveikti kliūtis, nesutarimus, reikia ieškoti sinergijų tarp Vidužėmio jūros sąjungos ir kitų e, struktūrų, kurios veikia ES kontekste. Tai yra pagrindiniai dalykai ir mes turime e, ieškoti kuo daugiau aiškumo čia, didesnio pasirežimo. Tikiuosi, kad pranešimas e, bus gera priemonė, tai yra puikus planas, kaip veikti toliau. Ačiū toliau, ponas Vaigel, Alde vardu kalbės. Dėkuoju, pirmininkė. E, komisarė Fiulė, norėčiau padėkoti ponui Pejonui už labai atvirą, kūrybingą, gerą bendradarbiavimą. Ir viso to bendradarbiavimo darbo rezultatas yra pranešimas. Svarbus jisai ne tik tiems, kas prisidėjo prie jo rengimo. Pranešime kalbame apie teritorija, kuri buvo dinamiškas centras dvasinėme gyvenime, ekonomikos inovacijų srityje visų istorijos, visais istorijos laikotarpiais. Bet šiandieną ten tebėra labai daug problemų, mes visi norėtume pamatyti jas išspręstas. Viduržėmio jūros sąjunga yra labai svarbus projektas. Deja, šis projektas nedėgiamas taip greitai, kaip kad norėtume. Norėtume, kad sekretoriatas būtų kaip greičiau įsteigtas Barcelonoje, taip pat, kad būtų pradėti numatyti prioritetai, įgyvendant projektus. Tačiau turime pasakyti, kad išlieka atvirų klausimų, kur yra politinio pobūdžio, pirmiausia, Palestinos klausimas ir neišspręstas vakarų Saharos statusas. Tai trukdo pažangai Mes turime ieškoti dialogo čia e, ir stiprinti pasitikėjimą regione. Manau, kad Europos projektas labai daug ko čia gali prisidėti ir norėčiau, kad visi veikėjai primtų jį. Vienas iš veikėjų tokių galėtume būti mes patys. Ir dar pasakysiu, kad daug dėmesio skirta ateities kartoms projekte, reikia skatinti studentų mainus, mainus tarp švietimo įstaigų, kultūros veikėjų ir tai turėtų uh, užtikrinti geresnį tarpusavio supratimą ir ryšius. Dabar ponia Benara Batu. Monsieur le Président, chers collègues. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai. Viduržymio e, jūros regiono valstybių sąjunga niekada nebuvo tokia svarbi ateičiai kaip dabar. Šiame pranešime mes tengiamės nubrėžti įvairias e, viduržymio jūros regiono vizijas. Kalbame ne vien tik tai apie prekybos zoną, bet apie e, regioną, kurio civilizacija ir pagrindinės vertybės yra tos pačios. Smurtas, e, nuo kurio kenčia palestiniečiai, yra didelė kliūtis čia ir e, Europa turi prisimti savo atsakomybę šiame konflikte. Europa turi pripažinti Palestinos valstybę ir žengti žingsnį link taikos ir demokratijos. Į Palestiną vyks parlamento delegacija. Ji bandės išsiaiškinti, kodėl šimtai tūkstančių, šimtai e, milijonų eurų, kuriuos mes skirime, nepasiekia palestiniečių mokyklų ir ligoninių. Mane šokiravo tai, kad užsienio reikalų komiteto pirmininkas, neinformuodamas delegacijos ar komiteto narių, nusprendė nevažiuoti į Palestiną po to, kai gavo tokias instrukcijas iš Izraelio ambasados. Boikotuodamas šią kelionę komiteto pirmininkas diskredituoja visą Europos parlamentą. ES parama Palestinai yra blokuojama izraeliečių kareivių. E, mes turime užtikrinti, kad ta blokada toj pat būtų panaikinta. Todėl aš reikalauju, kad ponas Albertini atsistatydintų iš užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigų, nes jis nesugeba susidoroti su tomis užduotimis, kurios iškyla. koks tikslas stebėti rinkimus, jeigu paskui atsisakote pripažinti tai, ką nusprendžia atėję balsuoti. Palestiniečiai taip pat kenčia, taip pat ir e, kiti šiaurės afrikiečiai todėl, kad yra uždarytos jų sienos. mes turėtume pietų piliečiams e, pasiūlyti tokį pat judėjimo, mobilumo, e, tokią pat judėjimo galimybę, kaip kad siūlome savo piliečiams. Senior. Dėkoju. Dabar pasakys ponas Maier, GUE NGL frakcijos vardu. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Y yo lo que demandaría de la Unión Europea, de todas las instituciones y de este. VJRVS susiduria su rimtomis problemomis ir kliūtimis. Ir mums reikia pamastyti, kaip tas kliūtis panaikinti. Pirmoji kliūtis, žinoma, susijusi su konfliktais. Visų pirma, palestiniečių konfliktas. Izraelio vyriausybė nuolat e, laužo tarptautinius susitarimus, skatina tą konfliktą. Paskui, žinoma, egzistuoja vakarų Saharos problema, na ir, žinoma, Kipro problema. Tad jeigu norime kalbėti apie santykius su tarp valstybių abiejose viduržėmio jūros pusėse, turime visų pirma išspręsti tuos konfliktus, pašalinti tas kliūtis. Tam reikalingos tam tikros investicijos, bet yra suinteresuotų pusių, kurios nesilaiko tarptautinės teisės. Ir ko gero asimetrija tiek ekonominė, tiek, tiek kitokia turėtų būti sprendžiama. Bet jokiais būdais neturėtume susitelkti vien ties priekyba ir e, ekonominiais tikslais. E, E, mūsų prekybos susitarimuose turėtų būti atsižvelgiama į tam tikras sąlygas. Ten turėtų būti įrašytas solidarumo principas. E, daug žmonių kitoje viduržymio jūros pusėje gyvena didelėme skurde. Taigi, e, grįžtant prie konfliktų, Palestina, vakarų Sahara reikalauja daugiau mūsų dėmesio. O kalbant apie vakarų Saharą, reikia pasakyti, kad ES apskritai ten nieko nėra padariusi. Dabar ponas Salavrakos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui pranešėjui Pirion už puikų dokumentą. Puikiai žinome, kad viduržėme jūros regione sustinka daug įvairiausių kultūrų. Tai taip pat yra nepaprastai svarbus regionas ir labai įtemptas regionas. Ten aktualios ir klimato kaitos problemos, ekonominė krizė, mm, integracijos trūkumas, aplinkos problemos. Iš visos šios problemos rūpi tiek europiečiams, tiek mm, visoms prie viduržėmė jūros gyvenančiams tautoms. Norėčiau akcentą dėti ant legalios imigracijos, e, veiksmingos sienų kontrolės. E, ypač e, nemažai problemų yra Mm, Italijoje ir Graikijoje, kur stengiasi atvykti dauguma emigrantų. Kovojama prie sienų kiekvieną dieną. Taip pat reikia stiprinti energetinį bendradarbiavimą. Turime išnaudoti visas atsinaujinančios energetikos galimybės bei kurti energetinės e, programas šiam regionui. Dabar žodis ponui Bontės, pusantros minutės. In 2008 kondigde de Franse president. Pirmininkė 2008 metais, e, pirmininkaujant Prancūzijai, ponas Sarkozy pareiškė, kad nori viduržėmio jūros sąjungos. Tai suteikė naują pagreitį bendradarbiavimui tarp ES ir viduržėmio jūros regiono jis pagrįstas e, bendromis vertybėmis, jų pripažinimu kaip demokratija, e, įstatymo viršenybė, geras e, valdymas ir pagarba žmogaus teisėms. Ar galime kalbėti apie bendras vertybės, kai šalyse tokiuose kaip Mauritanija niekas net nekalba apie religijos laisvę? Pagal Sirijos konstituciją vienintelė partija yra valstybėje. Taigi, socialistų partija, tai ji yra e, di diktatūra. Pažiūrėkime, kas vyksta vakarų Saharoje, tai da, teritorija okupuota Maroko. Galėčiau daug dar paminėti tokių atvejų, bet neturiu laiko. Mes kalbame apie laisvos prekybos zoną, apie laisvę žmonėms judėti teritorijoje šioje, bet ar nebus taip, kad islamo e, daugiau atsiras Europoje, negalime leisti, kad atsirastų Eurabija. Jeigu galvojame apie Vidužėmio jūrą, jos sąjungą, tai grįžkime prie 95 metų Barcelonas deklaracijos. 2005 metais buvo pakartoti jos principai. ES mokesčių mokėtojai turėjo e, milijonus skirti e, tam projektui, bet nieko nevyko. Taigi baigime svajoti, baigime švaistyti lėšas. E, aš gerbiu poną Albertinį ir jis drąsiai pasielgė, mūsų frakcija vertina jo poziciją. Žodis ponui Jekolino. Dėkui, pirmininkė, ponė komisarė. E ES regiono valstybių sąjunga yra strategiškai svarbi ES. Negalime užmerkti akių prieš aplinkosaugos problemas, e, saugumo problemas ir jų tikrai neišspręsime, jeigu kitos viduržėmio jūros šalis su mumis nedirbs drauge e, bendradarbiavimo procese dar reikia daug ką nuveikti. Reikia žengti toliau negu kad Barcelonos procesas. Mes turime užtikrinti, kad bus gerbiami visi susitarimai su trečiosiamis valstybėmis viduržymio jūros regione. Reikia daugiau prisidėti prie infrastruktūros ten stiprinimo, tame tarpe ir uostų infrastruktūros. Na, o kalbant apie e, žemės ūkį, būtina užtik, užtikrinti tvarų jo vystimasi, reikia e, sustiprinti e, valdysenos tobulinimą, turime įtvirtinti bendradarbiavimo principą, kad galėtų vystytis verslas, e, turėdamas pakankamai stiprias garantijas. Reaguodamas į tai, ką pasakė e, kolega, turiu pasakyti, kad e, komisijos užimta pozicija yra visiškai teisinga. Aš taip pat pritariu tam, ką pareiškė parlamentinė asamblėje. Panas Pancerį. Ačiū. Panas Mininkė, priimdami šį pranešimą mes tikrai žengėme svarbų žingsnį į priekį, ypatingai prisimenant, kad Birželio 7 dieną įvyks aukščiausio lygio sustikimas Barcelonoje. Tikimės, kad jis prisidės prie Palestinos ir Izraelio problemos sprendimo ir taip pat prisidės prie bendrojo sekretoriato veiklos įtvirtinimo. Mes turime siekti pažangos ir sektorinėme e, lygmenyje ir veikdami dvišalių e, pagrindų. E, žinoma, didžiausias iššūkis čia bus sukaupti pakankamai politinės valios Barcelonas aukščiausio lygio sustikime. Turime užtikrinti, kad e, sukurtos institucijos e, pradėtų veikti veiksmingai, kad e, visi pagrindiniai projektai būtų tinkamai įgyvendinami. Antraip, egzistuojančių problemų išspręsti nepavyks. Ponas Rinaldi. Ačiū, pona pirmininkė. Nepriklausomi mokslininkai konstatavo, kad yra didelių problemų regione su žmonių kontrabanda. Daug žmonių žūsta per tokius neba, nesėkmingus bandymus, 4200 žmonių va čia pastaruoju metu žuvo. E, Lampedūzoje buvo didelių problemų. Dauguma žmonių, kurie bando nelegaliai kirsti viduržymę jūrą, dažniausia žūva. Tai rodo mūsų veiksmų nesėkmes. Mums reikia naujos politinės architektūros, reikia naujo turinio. Negalime tiesiog prievartą gražinti žmonių į jų gimtinį. Dažniausiai juos pas mus atgina neviltis. Mums, mus Mes turime imtis naujų priemonių, o laikas spaudžia. Daugiau nei pusė šio regiono gyventojų yra jaunesni nei 18 metų, todėl geografinė padėtis ten stipriai keičiasi, todėl turime veikti kuo greičiau. Dabar ponas Hedjogeriu, dvi minutės. Dėkui. Ačiū ponui Pelion už atliktą darbą. Pranešimas ragina vidaržymė jūros valstybių sąjungos vyriausybės atvirai kalbėtis, gerbti tarpusavį e, vienas kitą, gerbti žmogaus teisės ir laisvės. Mes galime tokį siekį tik palaikyti. Tuo pat metu nėra ne vieno konkretaus pasiūlymo, kuris siūlytų spręsti esamas regiono politinės problemas. Suprantu, kokia logika vadovaujasi ponas Pelion savo pranešime. Be abejo, tai susijęs su pačios e, VR, VJRVS kūrimu, bet e, nieko nesakoma apie tai, kas šiuo metu vyksta gazos ruožė. Iš principo mes užmerkėme akis prieš problemas, jei apie jas nekalbame. Maničiau, kad Europa vis labiau bando susigyventi su problemomis, o ne jas spręsti. Turime padėti akcentus tinkamose vietose. Būtina kalbėti apie tai, kad Izraelis turi rasti ilgalaikį ir sąžininką palestiniečių klausimo sprendimą. Turkija taip pat turi atitinkamą pagarbą VJRVS šalims turi galų gale Turkijos armija pasitraukti iš vienos iš ES valstybių narių. To reikalauja europinis teisingumo jausmas. Žinoma, Viduržėmė jūros regione yra daug šalių, kultūrų, istorijų siekiančių tūkstančius metų. Tačiau tik vienas iš tūkstančių regiono miestų yra negyvenamas, e, kur namai yra tušti, kur namai griūva. Ir tūkstančiai žmonių, iš, kurie iš ten turėjo pabėgti, trūksta grįžti į savo gimtinę. Tai yra Amorostos miestas Kiprė. Reikia investuoti į, į, į visą regioną, kad būtų galų gale rastas sprendimas ir visas regionas taptų vieningas, o nesuskaldytas. Ačiū, ponas Betin, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. E, Savos iniciatyvos e, pranešimai paprastai yra e, tuščias šnekėjimas, bet jeigu jie priimti, tai tada jau išreiškia Europos parlamento uh, valią. Pranešime kalbama apie e, parlamentinę asamblėją, apie sąjungą, kurioje dalyvaus ir 17 ne ES valstybių, apie bendrą sekretoriatą ir taip toliau. Tas projektas kainuos daugybę šimtų milijonų eurų, kuriuos turės skirti mokesčių mokėtojai ES. Šis pranešimas yra tikra nesąmonė, bet e, E, prieš e, pastumdami jį į pakraštį mes prisiminkime, kad įsigaliojo Lisabono sutartis. E, pranešime kalbama čia apie ne ES šalis, kurios toliau galėtų būti absorbuotos į ES. Būtent tokia yra šio pranešimo esmė. Dėkuoju, dabar pasakys panas Nolcer. Kai buvo VJRVS įsteigta, ji turėjo prisijungti prie Barcelonos proceso bei e, padaryti ES ir viduržėmė jūros valstybių regiono santykius gaudesniais. Dėja dėl Izraelio arabų konflikto viskas tai e, įstriko. Mes esame sudarę susitarimus su Izraeliu ir teikime pagalbą 140 milijonų skiriamą gazos ruožo atkūrimui, tačiau mes klausėme kartu su rinkėjais, kodėlgi tie pinigai ten yra skiriami, nors ten nuolat vyksta koviniai veiksmai ir viskas sugriaunama. Na, nebent Hamas panaudoja šias pinigus savo reikmėms. Mm, Nesugebame kol kas vykti, beš, veikti kaip nešališki tarpininkai regione. Be to kila grėsmė, kad žlugs viršūnių susitikimas dėl tolesnių Izraelio ir Arabų valstybių nesutarimų. Turime tinkamai įvertinti situaciją ir nutraukti tos projektus, kurie nesėkmingi, nes vien tik prestižiniais projektais mes šiais krizės laikais negalėsime. Mm didžiuotis. Ačiū dabar ponas Baudės, pusantros minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Tęsėme Barcelonos procesą ir dabar Viduržėmė jūros sąjunga leis mums sustiprinti santykių su rytų e, šalimis, pietų šalimis, kalbu apie Viduržėmė jūros regiono šalis E, mes negalime ignoruoti šio regiono potencialo, taip pat nepamirškime ir atitinkamos rizikos. Bet e, pasižiūrėkime į kai kurias iš tų problemų e, gazos blokada ir panašus dalykai sustabdė vidužymio jūros kūrimo procesus. Mes net negalime būti tikri, kad birželio 7 dieną planuojamas Barcelonos vadovų sustikimas iš tikrųjų įvyks. Gali, jeigu to neįvyktų, tai tada planai būtų atidėti neribotam laikui. Bet to neturime leisti. ES turėtų prisimti atsakomybę pareigas ieškoti politinio sprendimo. Negalime leisti, kad jungtinės valstijos turėtų monopolį krizės politinio valdymo sityje tame regione. Tai ir mūsų regionas. Mes turime padėti jį plėtoti. Šio regiono vystimasis stabilumas turės poveikio mūsų pačių ateičiai. Dėl to Viduržėmio jūros sąjunga yra geriausia mūsų turima priemonė. Toliau, ponė Kopa. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart noriu padėkoti pranešėjui už labai išsamų pranešimą. VJRVS gali padėti sukurti subalansuotus santykius viduržėm jūros regione, padidinti mm, tarpusavę pasitikėjimą. Ten šis regionas turi tapti laisvės saugumo e, gerovės regionu, kur būtų paisoma demokratijos principų. Socialiniai, demografiniai, ekonominiai skirti skirtumai šiame regione yra mm, faktas, viską dar apsunkina ekonominė krizė. Todėl mes turime padėti regionui įvairiausiomis prekybinėmis ir kitomis priemonėmis. Taigi lieka dar daug neatsakytų klausimų šiame regione. Žinoma, šiame regione JRVS turėtų padėti spręsti konfliktus. Reikia bandyti didinti tarpusavio pasitikėjimą, siekti bendrų tikslų. Tokiu būdu tas pasitikėjimas ir gims ir užtikrins ilgalaikius e, e, sprendimus. Tačiau jeigu norime, kad VJRVS būtų sėkminga, turime tinkamai šį e, projektą finansuoti ir neturėtume čia pernelyg taupyti. Dabar žodis ponui Belder, prašom. Ačiū pirmininkė, labai ačiū, kad suteikite galimybę pasisakyti. E, užtrukau e, užsienio reikalų komiteto biuro posėdį, taigi ačiū, kad dabar leidžiate kalbėti. E, mūsų kolegos pono Pejon pranešimas labai teisingai pastebi penktoje pastraipoje, kad mums reikia rasti konflikto artimuosiuose rytuose teisingą ir tvarų sprendimą raginamos valstybės prisimti rimtus įsipareigojimus dėl viduržėmio jūros regiono ir sąjungos Aš norėčiau, kaip galima e, tvirčiau paremti veiksmus, bet mums reikia įvykdyti tris sąlygas. Pirmiausia, e, dviejų valstybių sprendimas reiškia, kad egzistuos žydų valstybė, Izraelis ir palestiniečių valstybė. Antras dalykas - valstybės narės ir Vidužėmio jūros sąjungos narės turi išreikšti tarpusavio pasitikėjimą sprendžiant artimųjų rytų konfliktą. Mes turime kovoti su paplitusiu antisemitizmu ir antisionizmu. Mes e, turime e, rasti būdą, kaip išspręsti šią problemą. Dėkoju dabar ponas Milan Mon. Dėkui pirmininkė, noriu kai ką paaiškinti. Mums reikia pirmininkaujančios šalies atstovo čia diskusijose gaila, kad nėra nieko iš Ispanijos atstovų. Vidužėmio jūros sąjunga yra taikos, klėstėjimo ir saugumo zona. Tai turėtų būti pagrindinis šios sąjungos tikslas. E, tikimės, kad kitą mėnesį iš tikrųjų ir vyks vadovų susitikimas. Dar norėčiau padėkoti ponui Pejon, dėkui jam už supratimą, už konstruktyvumo dvasę. ES turėtų priartėti prie viduržėmio jūros krantų. Yra daug e, e, skirtumų demokratinių, kultūrinių, ekonominių ir panašiai e, ekonominės sąlygos mūsų labai skirtingos, bet dabar kalbama apie Vidužėmio jūros sąjungą, kalbama apie bendrus projektus, asociacijos sutartis kaip galimybę ir tai galėtų abi Vidužėmio jūros pakrantės labiau sumažinti, su, susiaurinti atotrukį tarp mūsų. Mes negalime leisti, kad kažkas paralyžiuotų veiksmus, mes turime žengti į priekį taip pat. Uh, Mums reikia ES viduržėmė jūros parlamentinės asamblėjos su tikrų sekretorietu ir pirmininkavimu. Mes negalime tapti konfliktų įkaitais. Turime uh, turėti sugebėti išspręsti konfliktus, bet neturėtume būti uh, sprendimo kažkokia priemonė ir neturime uh, būti įkaitų kažkokiu tai įstrigusių veiksmų. Uh, Mes turime galvoti apie bendradarbiavimo priemonę, turiu galvoje migracijos rautų e, reguliavimą, socialinį teisingumą ir panašiai. Aš norėčiau atsiprašyti už e, tarybą. E, tarybos atstovo negali, atstovai negali šiandien dalyvauti. Mūsų diskusija turėjo vykti pirmadienį, pakeitėme laiką, todėl jo ir nėra. Ponas Pusant, norėčiau per trialogus, kad būtų prašoma, jog tarybos atstovai ketvirtadieniais ryte visuomet dalyvautų. Ir viena iš pirmininkaujančių valstybių buvusi pareigojusi netgi ketvirtadienį po pietų dalyvauti, tačiau apskritai taryba turėtų būti atstovaujama per mūsų diskusijas. Pirmininkas tikrai stengsimės pasiekti, kad taip ir būtų. O dabar ponė Andrės Barėja, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė, ponė komisarė, tarptautinės priekybos komitete. Mes labai aiškiai pareiškime, kad viduržymio jūros sąjungos, mums šiuo metu reikia labiau negu kad bet kada. Mums reikia vykdyti bendrus projektus, mums reikia surasti sprendimus, e, e, sprendžiant e, krizių ir konfliktų problemas ir tam mums reikia gerų prekybos ir ekonominių santykių šiame regione. E, ilgesnėje perspektyvoje mums reikia laisvos prekybos zonos, panaikinti prekybos barjerus. Ir pirmininkaujantį Ispaniją e, ieško galimybių iš naujo pažvelgti į šią situaciją, ją atnaujinti. Mes dar kartą e, prisimame įsipareigojimą padėti gerinti socialinės ir ekonominės sąlygas tame regione. Dabar žodis ponui Mauro. Ačiū pirmininkė. Kaip ponas Rinaldi jau paminėjo, mes šiandien turime galvoti apie viduržymio jūros regiono žmonių likimus. Ir visų pirma, kai kalbame apie migracijos keliamas problemas, e, žmogiškasias, socialinės, ekonominės problemas, kurios paveiks abi viduržymio jūros pusės. Santykiai viduržymio jūros regione didelė dalimi priklausys nuo to, kaip ES veiks tenai mes turime e, įgyvendami šią sąjungą būtinai išvengti Barcelonas proceso klaidų, kurių buvo tiek daug. E, vargu ar galime išspręsti iškilusias problemas, jeigu e, žvelgsime į praeitį. Mums būtinas ekonominis, socialinis, žmogiškasis dialogas, kad sustiprintume tas vertybės, kuriomis grindžiamos mūsų civilizacijos. Bet e, visų pirma, reikia gero bendradarbiavimo ekonomikos rytyje. Prekybos sutarčių gausėjimas e, leidžia pasiekti geriau subalansuotų santykių tarp abiejų pusių. Taip pat nepaprastai svarbu siekti tolesnių susitarimų, e, norint užtikrinti saugumą ir stabilumą. Pirmininkas ragina laikytis kalbėjimui skirto laiko. Žodis ponui Pirylo. Ačiū, ponė pirmininkė. Valstybė ir vyriausybių vadovų susitikimas, kuris vyks Barcelonoje, birželio 7-8 dienomis, be jokių abejonių labai svarbus įvykis bei mm, puikus būdas įgyvendinti e, Viduržėmio jūros regiono valstybių sąjungos tikslus, padėti pradėti jai veikti, stiprinti bendradarbiavimą. E, per šį įvykį mm, ir susitikimą turi būti sukurta vystimosi strategija, turi būti sukurti ir pradėti gyvendinti projektai, kurie e, pagerint situaciją regione. Nu, norėčiau, kad sulauktume projektų dėl saulės energijos panaudojimo. Tokie projektai yra labai svarbus technikos požiūrių bei tikrai e, pagerins situaciją. Turime tokiu būdu atidaryti duris moksliniams tyrimams, e, mokslo prietai, plėtrai. plėtrai Tai padės pagyvinti ekonomiką, sustiprins vietos verslininkus, kurie dar nėra pakankamai konkurencingi tarptautinėje bendruomenėje. Aš tikrai pagėdaučiau, jog tokie tikslai būtų įgyvendinti. Dabar žodis ponui Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasakysiu, kad vos mm, mes, pra, mes sukūrėme RVS, turėjome didelių tikslų, tačiau jau praėjo nemažai laiko nuo to, kai susikūrė, todėl turime pagalvoti, kokiegi projektai ir tikslai yra vykdomi ir ko pasiekime. Iš principo galiu pasveikinti pono Pelion mm, pranešimą. Viršūnių susitikimas Barcelonoje birželį suteikė mums dar kartą kovoti už šio projekto sėkmę. Viduržėmė jūros regionas yra tikra kryškelė tarp žemynų, tarp kultūrų. Ten yra daug galimybių ir galime daug naudingo pasiekti. Buvo išsakytos abejonės dėl viršūnės susitikimo, buvo siūloma jį net atidėti, tačiau mes turėtumėme kovoti už tai, kad šiame susitikime ne tik būtų pasidžiaugta pasiekimais, bet ir galvojama apie ateitį, reikia veikti institucinės kliūtis, būtina toliau vystyti šešis strateginius projektus. Jie yra ypatingos svarbus. Mes kalbame apie VJRVS patikimumą, o patikimumas griežtai susijęs su mm, veiksmingumu. Taigi turime tinkamai finansuoti projektus, finansuoti sekretoriato darbą, kartu neparždami parlamentinio komponento. Tai tikrai padės e, susilaukti sėkmės vystant VJRVS. Ačiū. Dabar e, spontaniškos diskusijos, prašau neviršyti vienos minutės, kadangi yra daug norinčių pasisakyti. Prašom, ponė Angelilė. E, Dėkuoju, pirmininkė. Europos parlamentui prioritetu turėtų būti e, sėkmingas Barcelonos e, vadovų susitikimas. Nuo 2008 metų Paryžiaus konferencijos e, kai kas įstrigo, nepažengėme į priekį, dabar turime galvoti apie kovą su nelegalia migracija, kovą žmogaus teisės, bet nepamirškime ir ekonominių veiksnių. Europos Viduržėmio jūros sąjunga turi didžiulį potencialą Pasižiūrėkime į atsinaujinančios energijos sektorių, e, saulės energijos e, plėtojimą, taip pat Desertec projektą reikia paremti. Dar reikia galvoti apie universitetus, kad galėtume skatinti bendradarbiavimo e, projektus. Taikos procesas irgi labai svarbu, bet reikia ir ekonominės plėtotės, reikia užtikrinti būtiną socialinę sanklaudą, kuri leistų mums išspręsti konfliktus. Ačiū. Dabar žodis poniai Ščenalovai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponius ir ponai. VJRVS yra labai svarbus e, projektas. Ar jis bus sėkmingas, priklausys nuo to, ar sugebėsime gerbti skirtingas kultūrinės politinės, ekonominės tradicijas. Turime mm, pasinaudoti visą įvairovę. E, turime kartu užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. VJRVS turi skirti didelį dėmesį šiai problemai, ne tik dėl to, kad devintaisiais metais vyko Marakeše e, ministrų susitikimas, kur buvo kalbama apie moterų lygybės su vyrais užtikrinimo, kovos su smurtu prieš moterį ir panašias moterų e, patiriamus sunkumus. Manyčiau, kad pasikeitusi situacija leistų regionui daug laimėti. Žinoma, šiame regione yra daug e, tradicijų, kurios yra skirtingos, yra daug kliūčių, kurios trukdo vystytis regionui. Tačiau jas reikia veikti. Dabar ponia Komi. Ačiū pirmininkė, gerbėjim kolegos. Aš manau, kad ES būtinai turi paremti Viduržymę jūros valstybių sąjungą. Tiek politiškai, tiek ir finansiškai. E, Barcelonoje e, Birželio 7 dieną 43 e, Viduržymė jūros regiono valstybių vadovai susirinks į aukščiausio lygio sustikimą. Turime užtikrinti, kad jis prisidėtų prie sąjungos ir jos projektų sėkmės. Kaip šešėlinė pranešėja pramonės komitete, aš e, analizavau tuos e, projektus ir manau, kad jie yra labai svarbus. E, pavyzdžiui, projektai susiję su mokslo tyrimais ir švietimu su e, plačia juoščio interneto sklaida. Labai svarbu, kad juose dalyvautų e, vidutinis ir smulkus verslas, nes tai yra strateginis sektorius ir, žinoma, tiems projektams reikia tinkamas paramos iš ES ir e, kitų institucijų pusės. Dėkui, dabar žodis ponai Tanak. Pirmininkė, prezidento e, Sarkozy pasiūlymas dėl viduržėmio jūros sąjungos buvo e, Prancūzijos pirmininkavimo Europos Sąjungoje aukščiausias taškas. Iš tikrųjų, e, pietų dimencija kaiminystės politikoje yra svarbus dalykas, e, jis pratęsia Barcelonas proceso e, pasiekimus, bet e, Europos mokesčių mokėtojai yra sunerime dėl tam tikrų dubliavimosi elementų tarptų dviejų procesų. Mes neturime leisti, kad e, mūsų kaimynystės politikos rytų dimensija nublėstų e, dėl tų projektų. Ten e, Euronest asamblėjos kontekste iškyla problemų susijusių su Baltarusijos dalyvavimu. E, Išplėstas, e, išplėstas e, biuras šiandieną svarstė taip pat ir vidurio rytų problemas ir e, kokį vaidmenį e, čia vaidina ponas Albertini. Ponas Obermaeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Tūkstantmečius jau viduržymė jūros regionas yra europinės kultūros lopšys. Tačiau šiuo metu te, ten yra didžiausia problema būtent nelegali imigracija. Maničiau, kad mes turime papildyti šią problemą dabartinės šešias prioritetinės sritis. Turime įtraukti į šios problemos sprendimą Šiaurės Afrikos valstybės, tokiu būdu suvalgyti suvaldysime nelegalių migrantų srautus, ten migrantai liks ten. ten ir negalės atvykti. Taip pat ko, sėkmingai kovosime su žmonių kontrabandą reikia šviesti šių žmonių gimtinės, jas vystyti. Reikia paaiškinti, kad šioje Europoje, kuri yra, jų manimų, beprotiškai turtinga, nėra darbo kiekvienam iš jų. Čia, čia yra gyvenimas taip pat sunkus. Ačiū. Dabar. Taip. Ponas Baldazarė. Ačiū pirmininkė. Komisarė. E, kuriama Viduržėmio jūros sąjunga numatomas vadovų susitikimas, tačiau nėra aiškiai apibriešta, kokia ES politika šios Viduržėmio jūros sąjungos požiūrių. E, ar mes turime kažkokią ekonominę viziją sustiprinti šiam regionui? Iš tikrųjų, e, trešdalis pasaulio jūrų transporto yra sutelkta viduržėmio jūroje, tai didžiulis potencialas. E, yra palaikomi ryšiai su Indija, Kinija, jūros keliais tarp Europos Sąjungos, su Europos Sąjunga. Ir Mums e, reikia e, viduržėmio jūros šalių daugelį svarbių sektorių, pirmiausia, reguliuojant migrantų srautus. Mums reikia institucinės sistemos. Viduržėmio jūros sąjungai sekretoriatui turi būti skirta pakankamai lėšų funkcionuoti. Reikia numatyti kriterijus, kaip prisijungti prie atitinkamų e, kriterijų, jūros greitkeliai, tarptautiniai koridoriai, atsinaujinanti energija, saulės energijos gamybą. Vienas prancūzų diplomatas pasakė, kad e, Vidužymio jūra tai yra civilizacija ir kova su dikumėjimu. Užtikrinkime, kad taip ir bus. You, uh, Mr. President, um, while I will leave aside... Ta kalbėtoja. Dėkui, pirmininkė. Aš nenorėčiau kalbėti gal apie tokį klausimą, kaip ES e, piliečiai apmokės sekret, už sekretariato veiklą, visą struktūrą, kuri siūloma. Bet aš e, dabar pasakysiu, kokia yra mano nuomonė šio klausimu. Iš tikrųjų, Visi žino, kad viduržėmio jūros regiono stabilumas yra labai geras dalykas visai Europos Sąjungai. Tačiau ES teikiant pagalbą atsiranda ir atsakomybė vis, visoms šalims, kurios nori pasinaudoti institucinėmis galimybėmis, geresnėmis ekonominėmis sąlygomis. Ir aš trumpai pakalbėsiu apie vieną aspektą. Tai yra faktas, kad Maroko valdžia atmetė pasiūlymą dėl tūkstančio tonų bulvių iš Šiaurės Airijos bulvių skirtų sėkloms. E, Maroko valdžia pasinaudojo tam tikromis sąlygomis ir nežiūrint to, kad e, sėklinės bulvės buvo patikrintos, atmetė šią siuntą. Tai yra svarbus dalykas ir aš noriu pasakyti, kad mes tikimės atsakomybės iš tų, kurie tikėsi pasinaudoti Viduržėmio jūros sąjungos galimybėmis. Dėkoju, poniai Dots, dabar komisaras Fiulė. Dėkoju. Ponas pirmininkė. Sorry, sorry, you changed. Uh, okay, Mr. Okay. I'm okay, not prepared sorry, for sorry. that. I'm not prepared for that. oh my God. <laughs> you were too quick, uh, Mr. President. Uh, Pane pirmininkė, iš tikrųjų šio ryto diskusija buvo gera ir įkvepianti. Aš sutinku su tais, kurie sako, kad e, praradome pakankamai daug laiko, ypatingai e, kai kalbame apie sekretariato suformavimą. Vis dar išlieka neišspręstų svarbių klausimų. Ir e, vienas iš jų yra užtikrinti, kad netaptume viduržem, vidurio rytų proceso įkaitais. Mes taip pat kalbame apie tam tikro pagreičio E, suteikimą, sprendžiant problemas, e, kai kas e, prieš pastatė tarp vyriausybinį požiūrį bendrijos metodui. Bet visų pirma, norėčiau padėkoti pirmkiančiai Ispanijai, su kuria labai sėkmingai dirbome per pastarosius kelius e, mėnesius. E, jie labai daug prisidėjo prie būsimojo Barcelonos aukščiausio lygio susitikimo. Taigi, mums labai svarbu, kad e, sąjungos sekretoriatas ne tik pradėtų dirbti, bet kad būtų tinkamai ir finansuojamas. Tad mes ketiname pasiūsti ten savo ekspertą, kuris užtikrintų, kad sekretoriatas nebūtų labai didelis, daugiau ar mažiau 40 žmonių. Ir mes e, turime surasti priemonių, e, kurios leistų užtikrinti, kad e, Viduržymio jūros sąjungos naudai būtų įgyvendinama kuo daugiau svarbių projektų. Ir ryšim su tuo reikėtų pasakyti, kad vyksta daug sektorinių susitikimų. E, Kita savaitė Marselėje susitiks finansų ministrai, po to žemės ūkio ministrai susitiks kaire. Viduržmio jūros valstybių sąjunga yra e, svarbus elementas mūsų užsienio reikalų politikoje. Jisai, e, jie yra svarbi taip pat ir dvišaliuose santykiuose. Ir e, e, kai kalbame apie santykių e, lygį, tai turime kalbėti taip pat ir aukštesnius įsipareigojimus iš mūsų partnerių pusės. Aš sutinku su tais parlamento nariais, kurie ragina, kad komisija užtikrintų geresnę sinergiją tarp dvišalio ir daugiašalio veikimo. Noriu dar kartą pabrėžti, ponas pirmininkė, kad komisija yra nusiteikusi ir toliau e, vaisingai dirbti su Europos parlamentu ir vienas iš artimiausių žingsnių bus e, bendras kaiminystės politikos paketas, kurį ketiname pateikti. Dėkuoju. Komisijos nariui dabar žodis ponui Pejon, pranešimo autoriui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ačiū Jums, tris pastabas norėčiau užsakyti. Tikrai mes rodome pagalbą visiems, ypač nukentėjusiems ir aukoms. Ir nemanau, kad mes čia skundais ir pasipiktinimais kažkokios naudos pasieksime. Mes neignoruojame nei vakarų Saharos, nei Kipro, nei palestiniečių problemų. Bet pažvelkime viską mm, iš esmės. Bendroji saugumo ir gynybos politika bei įvairios dėrybos parodė, kad viduržymė jūros regiono valstybių sąjunga šių problemų įspręsti mm, negalės. Taip pat apgalėstauju, kad nėra tarybos atstovų. Tikrai gaila, jog nėra tos tvirtos politinės valios o dėl to trūkumo greičiausia viršūnių susitikimas nebus sėkmingas. Parlamentas visus savo įsipareigojimus vykdo, tas yra akivaizdu. Norime, kad mm, VJRVS turėtų ilgalaikę viziją po lietinių konfliktų, norėtumėme, kad regionas žingtų žingsnį toliau. Turėtume sukurti naują vystimosi ir augimo strategija. Neturėtume užsidaryti viduje. Jeigu hmm, mes taip pasiliksime, neišvengsime vidinio žlugimo. Ačiū visiems už atliktus darbus. Tai tikrai buvo sunkus ir svarbus darbas. Norėčiau paraginti valstybių ir visių vadovus prisimti tą atsakomybę, pastarojo metu jie ne visuomet tai padaro. Šių balsavimas vyks 12 val. šiandien, pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo - Pietų Kaukazijai skirtos ES strategijos būtinybė. Pranešėjas ponės Kirilov ir jam iš karto suteikiu žodį. Ačiū ponė pirmininkė, ponė e, komisarė Fiulė, mėly kolegos.